ir balsuosime dėl Europos mokėjimo procedūrų orderio, Europos smulkiųjų ieškinių procedūros. Suteiksiu žodį pranešėjai, ponai Geringer. Labai ačiū, pirmininkė. Mes čia susirinkome svarbių momentų, kadangi balsuosime dėl mano pranešimo. Viskas prasidėjo maždaug prieš metus. Taigi tai jau trečiasis pirmininkavimo ratas, kur kol kas neoficialiai buvo aptarinėjamas mano pranešimas ir taip pat pasiūlyti pakeitimai. Norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visiems, kas pateikė pakeitimų. Daugelis šių pakeitimų praturtino dokumentą ir taip pat jį supaprastino, kas irgi buvo vienas iš mūsų tikslų. Kaip sako pats pavadinimas šito reglamento, ieškiniai dėl nedėlių sumų. Tai reiškia, kad kalba sukasi apie nu, smulkius ieškinius dėl nedėlių sumų įvairiuose valstybėse narėse. Taigi, kalbame apie ginčių nagrinėjimą ieškiniuose, kur suma neviršė 10 tūkstančių eurų. Norėčiau paprašyti laikytis mūsų jau pasiektų kompromisų, nes kitaip mūsų darbas bus beprasmis, jeigu nesilaikysime sutarimo. Taigi tikiuosi, kad visi balsuosite tiesiog kaip žadėjote. Na, apibendrindama, noriu Jums padėkoti ir siūlyčiau užkartėti prie balsavimo. Kągi, balsuojame. Taigi, 87. 87 atsidarė. Pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Toliau. Pat, patvirtintas. Pirmininkas sako, atsiprašau, pamiršau paskelbti, kad patvirtiname. Toliau, 88 kas už. Prieš susilaikė. Gal geriau pasitikrinkime, vis tik tai skelbiu pradėtą balsavimą. We, we, we wait. We wait. We are voting op option one. Mrs. Hannibal, we are waiting for you. Balsuojame dėl pirmosios alternatyvos. Pone Hannibal, mes jūs laukiam, jūs nebalsuojat. Gerai. Baigiam balsuoti. Kągi atmesta. Toliau. 88. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Uh, 34. In favor. 34. Kas už? Prieš. Susilaikė. Gal patikrinkime. Pradėme balsavimą. Balsavimas baigtas. Iš tikrųjų atmesta. 90 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 89. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Aštuoniasdešimt 46 yra už prieš, reikia primta. Toliau 47, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 49, kas už, prieš prieš, susilaikė, atmesta. Šeštasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, patikrinkime. Gerai, patikrinkime, pradėm balsuoti dėl šeštojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penkiasdešimtasis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Septintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 91. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 60 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 61. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 62. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Patikrinti. Na gerai, patikrinkime 63. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Jis akivaizdžiai atmestas. 67. Kas už? prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet patikrinkime 67. Uždarom balsavimą. Atmesta iš tikrųjų. 64. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 65. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 66. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Toliau 68. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. <clears throat> Devintasis. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 72. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 71. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau dešimtasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 74. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 75 už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime geriau. Dėl 75 balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. šitą painiavą. Taigi dėl 11 pakeitimo, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 76, kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet geriau pasitikrinkime. Iš tikrųjų, atmesta. 77 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 78 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 79 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 80 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 81 už, prieš, susilaikė, atmesta. Prašymas patikrinti. Gerai, dėl 81. Balsavimas stabdomas. Taip pat mesta. Aštuoniasdešimt antrasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau 83, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 12 už, prieš, susilaikėm. Man atrodo, kad atmesta, bet geriau patikrinkime. 12. Taip, dėl 12 balsuojam. Patvirtinti. Toliau 85 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 84. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 92 atrodo, ar ne? 92. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau. Šešioliktasis. Už. prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet geriau pasitikrinkime. Iš tikrųjų atmestas. Toliau 18. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestą. 21. Už. Prieš. Susilaikė atmestą. 20. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas atrodo, bet geriau patikrinkime dėl pirmojo pakeitimo. Taip, atmestas. Toliau 22 nu, už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Atsiprašau, sako pirmininkas. 203 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 24 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 20. Dvidešimt septintasis kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Ir dabar turime visą pranešimo projektą, kas už, prieš. Oi, atsiprašau, mes turime balsuoti elektroniškai, nes balsuojame dėl viso projekto. Kągi, balsavimas baigtas ir didžiąją balsų daugumą. Pranešimo projektas patvirtintas. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos, taip pat elektroniškai. Taip pat patvirtinta. Taigi sprendimas pradėti darybas su taryba. Balsuojame elektroniškai. Dar vieno balsų trūksta. Ne, na kągi. Patvirtinta. Taigi noriu pasveikinti pranešėją. And We proceed uh, to the vote on. Kągi toliau balsuosime dėl TTIP pranešimo, kur pranešės yra ponas Vos. Ar pranešės norėtų pasisakyti? Visų pirma, trumpas atsiprašymas dėl visos procedūros kurią stebėjome per pastarąsias keletą dienų, iš tikrųjų, kad viskas būtų aišku, ne viskas vyko sklandžiai, tai daugiausiai buvo susijęs su Velykomis. Taip pat rinkimo, susitikimo su rinkėjais kitą savaitę. Taigi iš tikrųjų sunku, kad buvo visas procedūras tikti tvarkoj, tvarkingai. Aš mėginau skambinti telefonu, siekti kompromisu, kadangi pozicijos buvo gana skirtingos. Ne viską pavyko sėkmingai užbaigti, mano galimybės buvo ribotos ir gaila, aišku, kad nepavyko įkvėpti papildomas gyvybės šį procesą. Na, yra kaip yra. Tokia procedūrinė situacija, kaip jau sakiau. Padėtis tikrai nebuvo palanki. Ir aš norėčiau jūsų atsiprašyti. Daugiau matyti taip nebebus. Ačiū, aš dar norėjau papildyti šios žodžius. Aš žinau, kad tai taip yra iš tikrųjų politiškai tokia savačkai karšta bulvė. Yra daug įvairiausių pozicijų. Stengiantis apginti darbuotojų interesus. Ir mūsų kolegoms, kurie čia balsos, bus tikrai nelengva. Mes esame kaip ir pasiekę tokio džentelmeniško sutarimo, kad bent jau prieš parą iki balsavimo bus galima peržvelgti dokumentą. Tačiau šį kartą pranešėjai atrodo nepavyko to padaryti ir tikrai turėtumėm stengtis Ehm, viską daryti pagal susitarimą, kadangi kitaip lieka be mėgės naktis ir tas darbas nėra efektyvus. Taigi aš manau, kad ateityje tai turbūt tas tikrai neturėtų pasikartoti, mes turime laikytis pasiektų susitarimų tam, kad neturėtumėm dirbti per naktį. Tiek mes, tiek mūsų komandos. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie darbavosi iki paskutinės minutės. Na, kai jau balsuosime, tai noriu pabrėžti, kad balsuojame sąraše esama keletą klaidelių. Pavyzdžiui, devintasis pakeitimas ir kai kurie kiti. Jie nėra suderinti. Aš dabar visko neapžiūrinėsiu, bet neapžvelginėsiu, bet kai balsuosime, turėtumėm to nepamiršti. Pavyzdžiui, 76 pakeitimas nėra suderinamas su 74. Toliau 709, kur balsuojamas skirai, vėlgi tokia pat situacija. Taigi, aš manau, kad pirmininkas turėtų galbūt pabrėžti, kas ten yra mm, netvarkoje, tam, kad išvengtumėm klaidos balsavimo metu. Pane Autola. Norėjau paaiškinti aplinkybės dėl balsavimo. Be abejo, turbūt suprantama, kad pranešėjas iš tikrųjų sudūris labai sunkių uždavinių kadangi buvo būtent dalykinės e, tostogos. Tačiau mūsų frakcijai aišku viena, kad esama stiprų, stiprių teisinių argumentų prieš tai, kad investuotojai naudotųsi šiuo ginčių sprendimo mechanizmu ir turbūt nuo mūsų galtinio balsavimo priklausys, kaip šią nuomonę pavyks prisidėti šį klausimą ir kaip jas ties e, jeigu jis tas mechanizmas bus išbrauktas iš nuomonės, mes balsasime už, jeigu jis liks ten, mes balsasime prieš, bet esame atviri tam tikroms formuluotėms, kur komitetas, pavyzdžiui, pareikalautų e, atlikti galimybių analizę, ar e, pastovus teismas negalėtų perimti šito vaidmens. Šiaip ar taip mes manome, kad na, tekstas šiek tiek pagerėjo, kalbant apie šį mechanizmą. Ačiū. Na dabar jau pereikime prie balsavimo. Taigi 25 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Ketvirtasis kompromisas. Už. Prieš susilaikė, atmesta. Toliau 26 už, prieš, susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė. Geriau patikrinkime. Patvirtinta. 29. Ne, atkrinta. Taigi periname iš karto prie 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 32. Už. Prieš susilaikė atmesta. 34 už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau penktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Geriau pasitikrinkime. Atmesta. Toliau 37. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 39. Kas už? Prieš. Susilaikė. Geriau patikrinkime. and it has been adopted. Patvirtinta. Toliau. 43. Kas už? Prieš. Susilaikėm. Atmestas. Vat patikrinti gerai. Atsiprašau, nuo tribūnas kitaip atrodė. Aš atsiprašau, patvirtinta. 42. Už. Prieš. Geriau patikrinkime. It has been adopted. Patvirtinta. 44. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Tada šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 49. Už prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti? Gerai, tikrinkime. Everybody who wished to vote. Tikiuosi, kad visi, kas norėjo, prabalsavo. Balsavimą stabdau. Patvirtinta. 52. 52. Kas už? Prieš. Patikrinkime. It has been adopted. Patvirtinta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikriname.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 Sorry, list, so. Atsiprašau, įsivėlė kažkokių nesusipratimų balsavimų sąraše. 33 uh, in favor. Kągi, 34. Kas už? pas bien grave. So, yes, we are at 33 in favor. Taigi vis dėlto 33. Kas už? It was adopted, yes. 52 was adopted. Yes. 52 and 52 ir 53 mes priėmėm. Taigi dabar 33. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. 33. Mes tikriname 33 pakeitimą. Jisai patvirtintas. Toliau 97. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar prieėmė prie 62 pakeitimo, taigi kas už? prieš, susilaikė, atmesta. Jie nori pasitikrinti, taigi prašom, tikriname 62. akivaizdžiai atmesta. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš, susilaikė, atmesta bent jau mano supratimu, bet galime patikrinti, geriau patikrinkime. Tikrai buvo atmesta. 65. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo patvirtinome. Norite patikrinti? Gerai. Dar kartą balsuojam dėl 65. Tikriname elektroniškai. akivaizdžia balsų dauguma patvirtiname. Toliau 70 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Prašoma patikrinti, gerai. Tikriname 70. Vėlgi be bejonių atmesta. Toliau devintasis kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 71. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 75. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Dabar 74. Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, kad 74. Nėra nesudarinamas 76. Ne, ne, ne, atvirkščiai susipainiau. Tai yra nesuderinama su 78. Dabar balsuojame dėl 74 pakeitimo, tiesa? Pirmiausia dėl 74. Taigi kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Patikrinkime. Gerai, patikrinkime. Rejected. Yes. Rejected. Atmesta. Toliau 72. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Norite tikrinti? Gerai, tikriname 72. Tikrai atmesta. 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Gerai, patikrinkime. 76. Yes. Taip, atmestam. Toliau, 703 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta. 78 atsiprašau, sako pirmininkas, taigi, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 81. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patikrinkime. Dabar dėl 81 balsuojame. Patvirtintas. Pone Rekna. Dėkuoju. Jūsų balsavimų sąraše ar pažymėta, kad balsuoti reikėtų atskirai. Pirmoji dalis inkorporuojama į TTIP, o antroji dalis daugiau dėl paskutinės, dėl pabaigos. It, it has fallen 79. 79 atmestas, jeigu kalbame apie tą patį. Ar mes dabar kalbame 79? Jis atkrinta. Ehm, kągi, tada dėkoju. Daug maž aišku. Dabar 82. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Patikrinkime. I'm sorry, adopt. Atsiprašau, patvirtinta. Toliau, 83. Už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. atrodo, 88 sekantis, kas už, prieš, sulaikėm, atmestam. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 92. Kas už? prieš. Susilaikė, atmesta. 94. Kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. Gerai, tikriname 94. Taigi, baigta. Patvirtinta. Devyniasdešimt šeštasis. Kas už? Prieš. Tikrinkime. Patvirtinta. Toliau vienuoliktasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Devinšimt aštuntasis. Kas už? 28 atrodo taip prieš, susilaikė, atmesta. Norite patikrinti, gerai, tikriname 98. Jis atmestas. 103. Kas už? prieš. Susilaikė, patvirtinta. 105 už, prieš. Susilaikė, patvirtinta. 106 kas už, prieš. Susilaikė, patvirtinta. 104 už prieš sulaikė atmestą. 107 už prieš. Geriau patikrinkime. Atmesta. 108 už prieš, sulaikė, atmesta. 109 už, prieš, susilaikė, atmesta. 110 už. Norite patikrinti 109, gerai, grįžtame prie 109, tikriname. Patvirtinta. Kągi atsiprašau, man teks pirkti naujus akinius. Toliau 110. Kas už? Prieš. Silaikė. Atmesta. 111. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Atsiprašau, patvirtinta. 112. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. Patvirtinta. Toliau 113 už, prieš, susilaikė, atmesta. 114 už, against, prieš, abstention, susilaikė. Man atrodo atmestas, bet geriau patikrinkime. Eh, <laughs> adopted. <laughs> Patvirtinta. 115. Šimtas penkioliktasis iš tikrųjų, taigi kas už prieš sulaikėm. Atmestas. Norite tikrinti? Gerai. Been... Iš tikrųjų atmestas. 116. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Kompromisinis pakeitimas vienas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Nėra norinčių daugiau patikrinti, taigi pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Atmestam. I'm not sure. Tikriname. So. Sorry. Adopt. Atsiprašau, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikėm, atmestam. Toliau devintasis pakeitimas. Už. prieš, sulaikė, patvirtinta. Septintasis, kas už, prieš, susilaikė. Geriau patikrinkime. Adopted. Patvirtinta. Toliau aštuntasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dešimtasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė atmestam. Vienuoliktasis. Už. Prieš. Susilaikė, atmestam. Toliau antrasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Toliau 13. Atrodo 13. Kas už? Prieš. Susilaikė. Tikriname. Patvirtinta. 14. Už. Ne, atsiprašau. 16. Ne, penkioliktasis. Panašu, kad penkioliktasis suderinamas 13, taigi reikėtų balsuoti. Kągi, gerai, 15, kas už? Prieš. susilaikė, patikriname. And it was adopted. Vis dėlto patvirtintas. Šešioliktasis, kas už, prieš. Susilaikė, atmestas. Septynioliktasis, už, prieš prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dvidešimt antrasis už, prieš, susilaikė, atmestas. 21. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 23. Už? Prieš? Geriau, geriau patikrinime. 23. Tikriname. būtų dar norinčių balsuoti? Balsavimas baigtas, patvirtinta. 24. Už, prieš, susilaikė, atrodo atmestas. Kągi balsuojame dėl viso nuomonės projekto. Balsuojame elektroniškai. And it has been adopted. Taigi patvirtinta. Atsiprašau. Balsavo 25 asmenys. Ar matote kokių nors problemų? Taigi, nuomonė patvirtinta ponas Vos. Norėčiau kad mano pavardė būtų išbraukta iš pranešimo. Uh, be... Pranešėjas nenori, kad jo pavardė būtų siejama su šito pranešimu. Nenori būti pranešėjai. Ar pon Regner, ar pon Skešter norėtų savo pavardę suteikti? Ne, tai ką, paliksime be pavardės. Ponas Kesner, šešėlinis pranešėjas, norėtų suteikti savo pavardę šiam pranešimui. Kągi, labai ačiū. Uh, please silence in the hall. Reikalauju tylos salėje. Uh, I will uh, now ask kindly uh, uh Mr. Jean-Marie Cavada. Noriu maloniai paprašyti pana Jean-Marie Cavada perimti pirmininkavimą komitetui, kadangi manęs laukia kitos užduotis. Ačiū, ponia Cavada.